Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past three already. Padiena, kolegos, jau 15 po 3. Tikiuosi, kad e, regionų plėtros komiteto kiti nariai netrukus pasirodys. Mes vėlavome šiek tiek iš ryto, todėl vėlavome užbaigti vėlytinį posėdį, galbūt todėl ne visi nariai dar susirinkė. Uh, Ir noriu perėti prie kito mūsų šiandienos darbo tvarkės punkto. B politikos departamento tyrimo dėl viešoje ir privačiojo sektorių partnerysčių ir sanglaudos politikos pristatymo. E, Regi komitetas paprašė B teminio skyriaus parengti tyrimą šią temą detalios nuostatos dėl e, privataus ir viešoje sektorių partnerysčių buvo įtrauktos į 2014-2020 metų e, teisės aktus ir todėl auga susidomėjimas E, vieš, viešojo ir privataus sektorių išteklių derinimu. Europoje dauguma tokių projektų yra transporto sektorioje, ypač kelių transporte. Todėl e, šio e, tyrimo išvados bus aktualios mums rengiant e, gyvendinimo ataskaitą dėl tvaraus transporto. Pranešėjas to dokumento ponas Novakov yra posėdėje. Tyrimą pristatys ponė Laura Delponte, projekto vadovė iš Milano e, pramoninių tyrimų centro. Žodis jums pradėti pristatymą tyrimo ir tuo tarpu ateis daugiau komiteto narių, prašau. Ačiū už pristatymą. Labą dieną. Noriu pasidžiaugti galimybę būti čia ir pasidalinti su jumis viešojo privačiojo sektorių partnerystės viešoje politikoje. Mes domėjomės, kaip e, tokios partnerystės panaudoja sanglaudos politikos lėšas, taip pat parengėme išvadas. Tokie, taigi mes e, peržiūrėjome egzistuojančią uh, literatūrą šią temą. E, sureng... Da, kalbėjomės su a, a, interesų grupių atstovais ir tyrėme konkrečius atvejus. Kas yra viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės? Yra daug apibrėžimų ir, ir, mm, ir egzistuoja įvairių tokių partnerysčių modelių ir jas apsprendžia santykiai privataus ir viešojo sektoriaus. Uh, Visų pirma, tokios partnerystės, tai skėtinė terminologija, kuri apima įvairius e, viešųjų pirkimų modelius. Pavyzdžiui, paslaugų tiekimo, už, nuo paslaugų tiekimo užsakymo iki e, privatizavimo projektų. Tai taip pat reiškia viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, tačiau egzistuoja ir glaustesnė apibrieštis, kurią taiko Europos tokių projektų centras. Tai yra, tokie projektai turi apimti statybos ir e, praktinių operacijų aspektus. Tokie e, sandorai privataus ir viešo sektoriaus pasižymi kai, kuriomis, kai, kai kuriais skiriamaisiais bruožais. Vis pirma, tai yra ilgalaikės partnerystės. Paprastai tokie projektai apima 20-30 metų. Tie projektai, tie, tos sutartys yra e, orientuotos į veiklos rezultatus. Rizikos pasiskirstimas taip pat labai svarbus veiksnys tokiuose partnerystėse ir paprastai remiamasi principu, kad kiekviena šalis prisima tokią riziką, kurią galiausiai gali valdyti. Mastas ir e, sudėtingumas yra kitas svarbus skiriamasis bruožas. Tokios partnerystės e, vertikaliai integruoja įvairius projektus projekto etapus. Dar vienas dalykas - nauda ir mokestinė sistema. Tai dvi svarbios koncepcijos, kurios yra svarbios uh, sukuriant tokias partnerystės. Nauda tokiuose projektuose yra akcentuojama, nes tai yra viešųjų projektų tikslas. Viešosios institucijos atrinkdamos projektus uh, reikalauja, kad būtų ypač atsižvelgta į gaunamos naudos šiuo projektu aspektą. Tai labai sudėtingas klausimas, nes pagal galiojančias Eurostat taisyklės, jei galioja tam tikros, e, taikomi tam tikro reikalavimai, viešosios institucijos gali neįtraukti balanso lap, lapus e, vieš, viešojo ir privataus sektoriaus partneryčių, tai reiškia, kad atsakomybė trakt, tokių projektų traktuojama kitaip. Tokios partnerystės yra vertinamos prieštaringai, vyksta diskusijos e, mokslinėme, akademinėme ir politinėme pasaulyje ir išvados yra labai nevienodos. Visų pirma, nėra įrodymų, kad tokios partnerystės yra geresnės, vertingesnės nei tradicinės viešųjų pirkimų taisyklės Viskas, viską sprendžia konkretus kontekstas ir kon, konkretus projektai. Tokių projektų e, naudojimas leidžia pritraukti privataus sektoriaus lėšų, taip pat panaudoti žinias bei patirtį ir dalį rizikos perkelti privačiam sektoriui čia buvo naudos aspektai, e, trūkumai, e, sandoriai. Tokie projektai paprastai daugiau kainuoja, nes yra sudėtingi. Taip pat e, finansa, finansų reikia daugiau skirti privačiam sektoriui, taip yra skaidrumo ir atskaitomybės problemų. Galiausiai lankstumo stoka, kurią apsprendžia ilgos trukmės gyvavimas projekto. Kuo, kaip pasižymė Europos PPP projektai. Ši rinka augo iki 2007-ųjų, kuomet šis rytis nukentėjo nuo, fina, nuo finansinės krizės. Iš pradžių rinkoje įsiviravo štilis, o paskui jį pradėjo smukti. Junktinėje karalystėje yra didžiausia privataus viešojo sektoriaus partnerysčių rinka Europoje ir pasaulyje. Kalbant apie investicijas, jungtinėje, jungtinėje karalystėje 40, buvo 45 procentai šios rinkos nuo 2000 iki 2015. Toliau Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Vokietija ir Graikija ir kitos valstybės, kur yra svarbi, svarbi šios rinkos dalis. E, svarbiausias sektorius yra transporto, ypač kelių srityje. Invest investicijos į šią sritį sudarė 56 procentus kalbant apie dydį, e, tai pastaruoju metu e, projektų dydis mažėja ir atsirado nemažai vidutinio dydžio PPP e, projektų, ypač našaus energijos naudojimo srityje. Kas apsprendė PPP projektų naudojimą sanglaudos politikos teisėkuros procese? Tie patys argumentai, E, kurie apsprendė tokių projektų naudojimą viešųjų investicijų politikoje. Visų pirma, būtinybė e, išspręsti esančias infrastruktūros spragas. Sanglaudos politikos pranašumus galima išnaudoti per šiuos projektus, užtikrinant didesnį našumą, veiksmingumą ir e, rezultatų siekimą. Sanglaudos politikos ištekliai ir PPP buvo siejami karts nuo karto. Pavyzdžiui, Atenų oro uostas, taip pat Lisabonos uostas. 2017-2013 PPP projektai buvo pradėti naudoti kaip galimybė pritraukti daugiau investicijų, ypač pagal struktūrinių fondų reglamentą. Tačiau tik dabar, dabartinėje daugiametėje finansavimo programoje į ją įtrauktos konkrečios PPP projektų nuostatos. Jų tikslas pa, suma, pašalinti egzistuojančias kliūtis, e, kurių buvo bandant panaudoti šios projektus sanglaudos politikos srityje. Visų pirma, įstatymų, kuries panaudojo tokius projektus kad paremtų operatyvinės struktūras. Reikia, norint to pasiekti, reikia atsižvelgti į ypatingą tų projektų pozį, pobūdį. Taigi siekiama lankstesnio e, tų projektų viešųjų pirkimų proceso susijimo su praktiniu gyvendinimu, kaip projektai panaudoti sanglaudos politikoje. Labai nedaug pradžioje Pradžioje dėmesys buvo skiriamas dideliems infrastruktūros projektams Graikijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Pa parama tokiems projektams buvo teikiama per didelius projektus, o dabar per finansinės priemonės planuojama, kad platesnis finansinių instrumentų taikymas turėtų atnešti daugiau tokių projektų pastebime, kad nėra sąsajų tarp e, tų projektų e, iš rinkos dalies ir e, geriausias to pavyzdys yra Jungtinė karalystė. Gali būti, kad nėra tinkamų sąsajų tarp, tarp tų tarp, tarp, tų pro, tarp to šalies rinkos, kurioje tie projektai gyvendinami ir programų. Manoma, kad šių projektų, šios projektus reglamentuojančių nuostatų įtraukimas į teisėkuros aktą užtikrins dides, didesnį projektų paplitimą. Kiek duomenų turime? Labai mažai ir turiu pasakyti, kad dėl duomenų stygius apsprendė ribotą šio tyrimo aprepti. Visų pirma, nėra centralizuoto domenų banko, kuris parodytų, kaip e, sanglaudos politikos ištekliai naudojami, kad paskatintų šiuos projektus. Sanglaudos poli, duomenys apie sanglaudos politiką yra neišsamus. Yra, turime duomenų tik apie 7-13 metų finansavimo laikotarpį. Svarbu yra tai, kad iš turimų duomenių matome, jog PPP naudojimas sanglaudos politikoje yra dar ribotas. Iš beveik tūkstančio stambių projektų tik tai 27 tai buvo priskirti kaip PPP projektai. E, dominuoja transporto projektai dėl savo vertės, tai tikriausiai nestebina. Taip pat turimi duomenys atskleidžia, kad patirtis tokių projektų gyvendinimo apsiribuo tik tam tikromis šalimis - Graikija, Portugalija, Ispanija ir Prancūzija. Ką galime, mm, kokias išvadas galime pasidaryti iš tų projektų įgyvendinimo? Yra du veiksniai apsprendžiantis tų projektų tipo pasirinkimą. E, būtinybė užtikrinti mm, projektų įgyvenime per trumpiausią laiką ir panaudoti viešojo sektoriaus lėšas. Matome, kad mokestiniai aspektai yra labai svarbus pasirenkant tokius projektus. Praeitie dėl teisė kūrinių nuostatų e, ribojimų ir sangodos politikos nuostatų buvo ribotai naudojami tokio pobūdžio projektai. Nėra duomenų ar įrodymų, kad platesnis tokių projektų naudojimas apspręstų e, geresnį lėšų įsisavinimą. Priešingai, e, val, už valdymą, projekto valdymą atsakingos institucijos dažnai e, yra Mm, atba, jas atbaido tokie projektai dėl, dėl jų valdymo sudėtingumo. Paprastai tokie projektai gyventinami laiku ir e, neviršijant iš biudžeto skirtų lėšų. Tačiau, kalbant apie pa, pasiektus rezultatus, tai inf, e, išvados yra nevienodos. Sėkmingi projektai tokio pobūdžio gali atnešti neigiamų finansinių pasiekmių. Tai buvo su tilto projektu Lisabonoje, kur teko, kur m, mm, tokių projektų gyvendinimas atnešė neigiamų fiskalinių pasiekmių. PPP projektai ir sanglaudos politikos ištekliai gali būti abipusiai naudingi. Pavyzdžiui, panaudojant sąglaudos politikos lėšas galima laikytis aukštesnių aplinkos sauginių standartų arba geriau atsižvelgti į socialinės politikos aspektus įgyvendinant tuos projektus. Visose PPP projektuose kuriuos aptarėme šioje, šiame tyrime, pastebėjome, kad gebėjimai bei viešojo sektoriaus e, dalyvavimas apsprendė projekto sėkmę ir ypač viešojo sektoriaus mm, darbuotojų sugebėjimas koordinuoti visą projektą bei e, privataus sektoriaus prisimama rizika buvo svarbi, svarbus veiksnys. E, čia reikia paminėti ir papildomas paslaugas. Pavyzdžiui, Atenų oro uosto statyboje Graikijos vyriausybė turėjo pasirūpinti reikalingais keliais į oro uosto kitol, kol bus užbaigtas projektas. Kornvalio regione tiesiant plačiai juosti ryšį, vietos valdžia įsipareigojo e, užtikrinti, kad tas, ta plačiai juosčio ryšio paslauga e, vartotojai naudotųsi. Taip pat yra ir nesėkmingų tokių projektų pavyzdžių. Biaricė City de Lucian, kur PPP projektas buvo nutrauktas dėl to, kad nebuvo politikų paramos ir dėl to, kad buvo padaryta klaidų rengiant projektą, ypač, ypač bandant prognozuoti paklausą ką ES institucijos valstybėse narise nuveikė, kad paskatintų tokių projektų naudojimą sanglaudos politikoje. Kalbant apie ES institucijas, Europos investicijų bankas suvaidino svarbiausią vaidmenį, skatindamas tokių projektų uh, taikymą. EIB teikia paramą dviem kanalais. Visų pirma, jis teikia, siūlo finansinės priemonės, kurios gali paskatinti PPP projektų finansavimą, užtikrindamas geresnės sąlygas privatiems investuotojams. Tokių priemonių pavyzdžiai apima Jessicos finansi, finansinį instrumentą. Europos investicijų bankas teikia ir konsultacinės paslaugas. Europos e, ekspertų centre tačiau nėra e, konsultacijų, nėra specialių paslaugų apie e, kitokios, e, kitokio modelio tos PPP projektus. Taip pat siekiama naudoti struktūrinius ir investicinių, struktūrinių investicijų fondų lėšas tokiuose projektuose. Graikijoje buvo E, pritaikytas šis požiūris įgyvendinant įvairias programas. Kitos dvi šalis, kurios buvo ypač aktyvios, skatindamos PPP projektų naudojimą sanglaudos politikoje, tai Graikija, atsiprašau, Lenkija ir Kroatija. Ką galima būtų patobulinti? Visų pirma, reikia pasakyti, kad šios partnerystės tai tik viena iš egzistuojančių galimybių viešos, viešųjų investicijų politikos. Ir kad pasirinkus šį PPP kelią reikėtų labai kruopšiai atsirinkti projektą, kuris atneštų naudos už investuojamas lėšas. Vieš, e, viešojo valdymo sektorio ypač reiktų skatinti šį naudos sėkimo požiūrį. Antra, PPP modelis turėtų būti geriau integruotas į viešųjų investicijų planus, ypač regionų lygmenių. Tai reiškia, kad reikia parengti projektų modelius, kuriuos būtų galima integruoti. Ketvirta, viešosios diskusijos dėl PPP naudo, panaudojimo ir jų naudos sanglaudos politikoje yra menkai žinomas. Reikia sistemingai vertinti uh, šiu, šiuos projektus. Galiausiai reikia investuoti į ekspertų ugdymą ir žinių bei patirties kaupimą viešajame sektoriuje regionų ir vietos lygmenių. Tuo ir baigsiu, dabar esu pasirengusi atsakyti klausimus. Labai ačiū, ačiū už tokią išsame ir įdomią prezentaciją. Suteiksiu žodį kolegoms, gal kas turi klausimų kreipiuosi regi komiteto narius. Kas pradės? Mūsų atveju kas pradės? Ladies first, as usual. Pirma, damos, kaip visada, ponė Matula. Sì, grazie, eh, chiedo scusa a nome dei colleghi se non sono oh, presenti. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau visų čia nesančių kolegų vardu. Jūs kalbėjote apie didžiuosius projektus, stambiausius projektus. O kaip bus su kitais e, mažų e, vidutinių įmonių projektais, kurios prisidėjo prie tokių partnerysčių sukūrimo? Ir kas dar dėl darbo vietų? Dabar jūs kratot galvą. Panašu, kad ne? Nieko neturit? Bet aš norėčiau, kad jūs įvertintumėt padėtį ir iš tos perspektyvos. Yra, pavyzdžiui, aplinkosauginių tikslų, dėl kurių e, gali būti atkuriamas buvusios pramoninės, e, buvę pramoniniai objektai, yra kitų dalykų, kuriuos galima e, paminėti. Kaip jūs derinate darbo vietų kūrimą su aplinkosauginiais aspektas? Ponas Markov. Atsiprašau, Novakov. Uh, Visų pirma, aš dėkuoju už prezentaciją, esu tikras, kad ši tema yra nepaprastai svarbi, nors aišku ir negalime pasverti tendencijų esančių dominuojančių salėje. Bet aš žinau, kad privačios ir viešos partnerystės išlieka viena iš e, svarbiausių e, vietos savivaldybių temų, stengiantis užtikrinti pagrindinės investicijas į e, turimus projektus. Manau, kad mūsų laukia labai didelis uždavinys. Mes norime, kad viskas būtų išsakyta suprantama kalba piliečiams arba atsakingiems už projektų kūrimą e, valstybėse narise, kad būtų galima geriau suprasti, kaip e, pasisemti geriausios praktikos Ir tai yra mūsų komiteto narių uždavinys. Labai sunku paaiškinti, kaip veikia Europos Sąjungos sistema ir kaip galima pritraukti privačius investuotojus ir užtikrinti ES paramą. Todėl net nekiek, nekiek nestebina, kad nesvarbu, kiek privačių fondų turėtumėm, privačių uh, resursų bus daugiau. Turime rasti būdų pritraukti uh, investicijas pagal tą patį principą. Man atrodo, kad planas pasiteisina, mes turime užtikrinti, kad būtų geriausiai pasiekti rezultatai piliečiams. Labai ačiū, man atrodo, kad jūsų atliktas tyrimas labai vertingas ir bent jau dabar aš esu tikras, kad E, gavome labai daug naudingos informacijos, kurią galėsime perduoti atsakingiems už planų kūrimą ir įgyvendinimą. Bent jau mano rinkiminėje apygardoje, mano valstybėje nariai. Ačiū. Ačiū. Vieną klausimą ir aš norėčiau pateikti. Sakėte keletą kartų, valstybės narės, kuriuose PPP kaip priemonė yra taikoma dažniausiai finansų valdymui. Ar jūs manote, kad galima rasti kažkokį ryšį tarp regiono ekonominės raidos, aš kalbu apie regionus, kuriuose gyvenami PPP regionai, ir investicijų mastą. Ar investicijos yra tiesiogiai susijusios su ekonomikos augimu? O galbūt tie projektai gyvenami kaip tik uh, regionuose, kur ekonomika auga lėčiau ir investicijų labiau reikia. Ar turit kokiu duomenų apie tai? Klausiu, nes dažnai aš pati e, esu siūliusi PPP kaip vieną iš alternatyvų investiciniams projektams. Ir paprastai vietos ir, e, vietos ir regionų valdžia sako, PPP labai brangiai kainuoja. Ne visi gali jais pasinaudoti. Taigi toks mano klausimas. Ar yra koks ryšys e, tarp ekonomikos e, raidos tempo ir investicijų masto? Toks būtų dabar mano klausimas. Okay, uh, thank you. Labai ačiū už tokius labai įdomius klausimus. Pirmiausia, atsakysiu <coughs> į klausimą dėl stambiųjų projektų ar mažų PPP. Didžioji dalis PPP yra vykdomi stambiose infrastruktūros objektuose, stambių įmonių ir stambios industrinės investicijos vykdomas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Vokietijoje PPP yra labiau išplėtotas regionos lygmenių ir mažos ir vidutinės įmonės ten labai aktyviai dalyvauja PPP rinkose. Neturim duomenų apie tai, kiek darbo vietų sukūriama, nes ne tai buvo mūsų tyrimo objektas, bet aš esu tikra, kad Greičiausiai regionų generaliniam direktorate tokių duomenų yra, nes jie projektus užbaigia. Kitas dalykas. Koks ryšys tarp regionų plėtros, regiono plėtros ir PPP e, panaudojimo institucijų plėtros. Aišku, kad tai yra rimta problema. Mes pastebėjome, kad net ir Graikijoje labai dažnai yra e, naudojamas PPP modelis struktūrinių investicijų fonduose ir visa tai yra daroma nacionaliniu lygmeniu. E, Graikijos vyriausybei labai sunku įtikinti regionus, kad reikia tokias priemonės naudoti. Ta pati galime pasakyti apie Lenkiją, Kroatiją. E, viskas labai priklauso nuo kiekvieno regiono e, sukauptos patirties ir paramos, kurie egzistuoja nacionaliniu lygmeniu. Ačiū. Labai ačiū. Aš iš tiesų turiu pasakyti, kad labai apgailestauju, kad taip nėra kolegų. Bet mes turime ataskaitą, pranešimą, jį išplatinta ir jeigu kas turite kokių klausimų, tai siūlau kreiptis į ataskaitą rengusiuosius ir galėsite jums juos atsakyti. Labai ačiū už prezentaciją ir už dalyvavimą mūsų posėdėje. Diskusiją šio klausimu baigiu ir perinu prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Keitimasis nuomonėmis apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą Mūsų kolega Andrėjus Novakovas yra atsakingas už tą pranešimą. Sanglaudos politika ir teminiai tikslai e, skatinant e, tvarų transportą ir šalinant kliūtis pagrindiniuose infrastruktūros tinkluose. Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 dalis. Suteiksiu žodį ponui Novakovui. Jis pristatys savo poziciją tuo klausimu. The floor Ačiū, kad suteikėte man žodį. Labai malonu pirmąjį kartą per savo karjerą pristatyti. Aš atstovauju beveik pusiai visų dalyvaujančiųjų. Tai iš tiesų aš pasistengsiu pristatyti šį pranešimą, nors jo pavadinimas gan ilgas, atsiprašau, yra ir daugiau narių, kurių nepastebėjau salėje. Taigi, pavadinimas gal yra gan sudėtingas, bet aš pabandysiu trumpai ir paprastai paaiškinti, kodėl svarbus yra šis pranešimas ir kodėl ėmiausi iniciatyvos įrengti. Užaugau šeimoje, kaime, Bulgarijoje. kur kelias ar greitesnis traukinys reiškia geresnį gyvenimą, nes tada galėdavai laiku atvykti į darbą, gali laiku gauti prekę, jeigu, pavyzdžiui, turi šeimos verslą, gali pasikliauti gerą infrastruktūrą ir gerais keliais, taigi viešas tas transportas labai svarbus, nes galiausiai tai reiškia, kad turi daugiau galimybių išvengti avarijos kelyje, nes bloga kelių kokybė su tuo yra susijusi. Taigi šalia žemės ūkio transportas yra ta gyvenimo sritis, kuri paliečia faktiškai beveik visus, kiekvieną visuomenės narį, tiesiogiai arba netiesiogiai. Todėl aš manau, kad mūsų požiūris į transportą nėra tik tai, kad tai dar yra viena politikos rytis. Tai yra įrodymas, kaip mes rūpinamės mūsų sąjungos plėtra ir vystimusi. Ir čia nėra nieko labai ambicingo. Aš norėjau pateikti jums šiek tiek skaičių, bet visų jų nepristatinėsiu, bet pusė pateikęs ir taip, manau, galėsiu jūs visus įrodyti, kurie gal kritiškiau vertinate transporto sektorių, kiek jis svarbus. Gerai, kad ES parengė transeuropinių tinklų priemonę tas tikslas yra labai aiškus ir susijęs su aiškiais argumentais. Jeigu parengtumėme transeuropinių tinklų priemonę iki 23 metų, tuomet sukursime 10 milijonų darbo vietų. Tai daug, kur kas 10 milijonų šeimų galės gyventi patogiau ir pasirūpinti savo vaikais ir panašiai. Jeigu mes to nepadarysime, tuomet priešingai prarasime beveik 2 procentus BVP, kuriuos galėtumėme turėti. 2 procentus augimo prarasime. Tai iš viso būtų beveik pusė trilijono eurų. Tai yra milžiniškos sumos, jeigu to nepadarysime. Bus prarastos. Na ir savo pranešime aš gal daugiau kalbėsiu apie tai, ko mes pasiekėme ir kiek veiksmingos buvo iniciatyvos ir mūsų investicijos Tačiau aš tikrai skirsiu visą savo dėmesį ir energiją, vis savo biuro, visas pastangas skirsiu tam, kad įgyvendinčiau savo idėjas, kaip investicijos į transportą turėtų atrodyti ateityje, nes yra neraminančių ženklų pastaruoju metu. Naudojama daugiau sanglaudos lėšų, jos perkeliamos į infrastruktūros tinklų priemonę, yra kitų idėjų, kurios sklaido ore ir tai sukuria tam tikrą neprognozojamumą ir nestabilumą valstybėse narėse. Nes jos planuoja iš anksto, kaip jos elgsis, kaip jos suras išteklių finansuoti į labai reikšmingus projektus. Ir aš nemanau, kad mes turime čia skirstyti institucijas ar bandyti konkuruoti čia parlamentui, komisijai, vietos savivaldybėms. Ne, aš manau, kad mes juk pirmiausia kalbama apie Europos šeimas ir jų likimą. Taigi mes turime būti kuo galima atsakingesni, spręsdami tuos klausimus. Man atrodo, kad dabar rezultatai rodo, kad galime trečdalį visų projektų finansuoti infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje. Kiti trešdalis projektų yra finansuotini, su gerais rodikliais ir panašiai, bet tam trūksta išteklių. Taigi, jeigu mums transportas yra prioritetas, tuomet tai turėtų būti prioritetas ir biudžete. Turime surasti būdų, kaip, kad, kaip užpildyti tą spragą. Bet tie ištekliai, kuriuos turime pagal ESIF bent jau turėtų būti tokie, kokie yra dabar, nesumažinti. Nes mūsų merai, mūsų piliečiai nusipelnė ir tikisi, kad mes to, tą padarysime. Taigi aš manau, kad turime tikrai svarbių projektų, kurie yra finansuojami iš ES lėšų, kurie yra įgyvendinami ir rodo puikių rezultatų. Mažiau avarijų, nelaimingų atsitikimų, mažiau sužeistų, mažiau žuvusiųjų, nes automobilių avarijos dėl blogų kelių yra labai dažnos. Ir mes sukūrėme gerą aplinką MVI aukti, nes kiekviena tokia įmonė, ir aš čia kaip skliausteliuose sakau, tos MVI yra Europos ekonomikos stuburas, sukūrintis labai daug darbo vietų Europoje. Taigi visos tos įmonės nori ir jiems reikalinga gera infrastruktūra, kad jos galėtų geriau parduoti priekes, kad galėtų geriau pasirūpinti savo klientais. Taigi visi mūsų politikos aspektai susijęs su naujų darbos, darbo vietų kūrimu, ekonominiu augimu, kelių saugumu, eismo saugumu, netgi švietimu ir inovacijomis Visa tai priklauso nuo geros transporto infrastruktūros. Ir aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris gal nėra labai pastaruoju metu populiarus. Pastaruoju metu įvairiose konferencijose, diskusijose yra daug kas sako, kad po keliarių metų mums iš vis nereikės vairuotojų, nes automobiliai patys važinės, nereiks traukinių. Yes ir lėktuvai skraidys be pilotų, bus skraidyklės, kurios pristatinės prekes, tai kaip ir mums nereikės daug ko. Bet aš čia gal konservatyviau nusiteikęs. Nesvarbu, kiek skaitmeninis taps mūsų gyvenimas po keliarių metų. Ir įsidėmėkite mano žodžius. Visuomet mums reiks didesnių uostų, platesnių kelių ir greitesnių traukinių nes gyvenimo materialiame pasaulyje. Taigi mes turime prioriteto tvarką investuoti į transportą ir turime pasimokyti iš pastarų metų patirties, ką galime padaryti geriau. Ir aš turiu pavyzdžių dėl sangrūdų. Kelios valstybės narės pailiui investuoja į tuos pačius transporto koridorius. O paskutinioji valstybė tame koridoriuje nemano, kad tai jiems yra prioritetas, jie neinvestuoja ir tada visos kitos tos investicijos tampa beprasmėmis, negalima jomis pasinaudoti. Taigi, pavyzdžiui, jeigu traukinys gali 300, per 300 km per valandą nuvažiuoti tokiu greičiu, per keturias valstybės narės jisai keliauja ir kai atvyksta į paskutinę valstybę, staiga jau turi keliauti 60 km per valandą greičiu, tai kokia prasmė turėti tokią greitai geliniją? Ji neveikia taip veiksmingai, kaip turėtų. Taigi mes turime tam užkirsti kelią, turime paraginti valstybės narės dirbti ties europiniais projektais. Ir tas nėra daroma išskaičiuojant visą tai iš veiklos rezervo. Mes žadėjome valstybėms narėms, kad veiklos rezervas joms bus dėl kelių priežasčių ir jie, tos valstybės narės, tikisi, kad mes pasieksime rezultatų. Taigi, jeigu pakeisime taisyklės, dar nepasibaigų žaidimui, tai nemanau, kad galėsime įspirti įvartį ar pasiekti gerų rezultatų. Mūsų partneriai iš valstybių narių nusipelnė prognozuojamumo, skaidrumo kaip mes su jais elgiamės, ypač kai kalbain apie finansus. Taigi, mano manimu, bet koks perskirstimas turėtų būti kvestionuojamas ir prieš kelis mėnesius turėjome naują reglamentą. Taigi reikia įvertinti, kaip veikia veiklos programos. Mes turime laikytis pažadų iki kadencijos pabaigos, nes priešingų atveju bent jau tie, kurie yra išrinkti, bus atsakingi ir turės atsakyti kadencijos pabaigoje, kodėl taip darėme, ką pasiekėme. Ir aš savo ruoštų norėčiau susi, susiremti su tais, su, su, su, bendrauti su tais, kurie balsavo už mane už mano partiją, kad galėčiau jiems pasakyti, kad padariau viską, ką galėjau, kad suteikčiau jiems tai, ko jie nusipelnė. Ir aš manau, kad ES taip, galbūt pirmąjį kartą istorijoje subūrė valstybės narės dėl idėjų ir vertybių, bet mes turime parodyti, kad po tais žodžiais, po tą vėliavą, po himnu glūdi stipri politika, kur yra numatytos ir numatyti ištekliai. Tam, kad valstybės narės taptų turtingesnės ir kad žmonių gyvenimas kasdien gerėtų. Dėkoju. Thank you. Now I'll give the floor. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Sako ponas Picula. Kalbėsiu toliau gimtają kalbą. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti pranešėjai. pranešėjui. E, už tai, kad jis yra pasirengęs e, aptarti diskusijose šį klausimą, kad galėtume jį kruopšiai apsvarstyti transporto infrastruktūra, žinoma, yra labai svarbi e, piliečiams, tai yra akcentuojama Baltoje knygoje. O sanglaudos politika turėtų e, skatintis tvarų transportą. Reikia pašalinti kamščius, e, sangrūdas, kelių infrastruktūroje ir gyvendinti susijusią politiką iki 2020-ųjų. Toliau išmanusis judumas. Kalbėdami apie tai turime kalbėti ir apie švarų judumą. Ir žinoma, regionų plėtros fondų ir sanglaudos e, fondai gali vaidinti labai svarbu vaidmenį infrastruktūros projektuose. Svarbiausia, kiek įmanoma daugiau pasiekti per e, dabartinį programų laikotarpį reikia strateginio požiūrio. Tai reiškia, kad valstybės narės turi turėti bendrus m, mm, plačios apimties transporto planus. Taip pat turime pamastyti, kaip gal, tai galėtume plačiau plėtoti transporto tinklus Europoje per ten dešimt tink, projektus. E, šiai politikai num, skirta 40 milijonų eurų panaudotų geležinkelio infrastruktūrai Čekijos Respublikoje. Tai tikrai padėjo užtikrinti didesnį judumą, o šimtai milijonų eurų investuoti Vengrijoje į šią sritį. Keli šimtai keli šimtai milijonų buvo skirti infrastruktūros tinklų gerinimui Lenkijoje. E, iškyla įvairių problemų plėtojant šiuos tiklus. Aš esu iš Kroatijos. Mums svarbiausi geležinkeliai. Aš sutink, suprantu, kad mes turėtume geriau dirbti, daugiau pasiekti šioje srityje, bet labai svarbus regionės politikos indėlis reikia atsižvelgti į visus ypatumus plėtojant šią politiką. Pavyzdžiui, konkretus regionas susiduria su atskirais su ko sunkumais, ar yra, pavyzdžiui, kažkokių geografinių kliūčių. Taip pat reikia atsižvelgti tai, ar regionai yra tankiai, ar e, menkai apgyvendinti. Tik toks požiūris padės mums pasiekti bendro tikslo. Tai yra sukurti bendrą rinką ir integruotą geležinkelių mm, tinklą Europoje, o ne tik jo dalis ar segmentus. Toliau ponas Van Mintelburg. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju. Neišgirdau visos pono Novakovo prezentacijos, bet nebejoju, kad viską sužinosiu. Tva, tvarus transportas ir e, egzistuojančių spūščių šalinimas. Turime geriau panduoti Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė bei EFSI Junkerio fondą. Svarbiausia pasiekti sinergiją, kad papildytų vienas kitą ERDF ir strunktų infrastruktūros sujungimo priemonė, nes derindami įvairių fondų lėšas sukursime e, tokius europinius projektus, bus, kurių poveikis bus labiau juntamas. Europos lėšas turime panaudoti pamatinio pagrindinio tinklo tiekimui ir turime panaudoti visas turimas lėšas, nes nes nelengva rasti visus reikalingus pinigus, e, tiekti ne tik pagrindinį koridorių, bet ir visą, visus kitus susijusius transporto koridorius. Todėl norėčiau pakalbėti apie tarp valstybinius pasienio projektus ir apie, ir apie Europos bendradarbiavimo projektus po 2020-ųjų. Pavyzdžiui, panaudojant kai kurias subsidijas skirtas RDF, galėtume investuoti į projektus, kurie yra reikalingi tarp valstybinėme pasienio bendradarbiavime pasienio regionuose. Kai kalbame apie investicijas į infrastruktūrą, turime sutelkti dėmesį į tris dalykus. Visų pirma, e, taikyti principą teršėjas moka, e, panaudoti transportą, kuris yra aplinkosaugai, tausuotis ap, aplinkosaugą bei finansuoti kelius iš, pavyzdžiui, kelių mokesčių. Europa turi tapti tvaraus transporto e, žemynų ir lyderė šioje srityje. Apie tai ir kalbama Europos komisijos pasiūlyme, kur kalbam apie judumą, bei kelių, mokesčių už kelius principą, eurovinietės sistemą. Dar vienas dalykas e, išskaidyti ne, nesusiję nacionaliniai keliai turi tapti vieno Europos tinklo e, sudėtinėmis dalimis kai gyventinsime tokius projektus, tikrai pasieksime naudos. Todėl turėtume visų pirma šalinti esančius kamščius ir išplėtosime pasienio regionus Europoje. Trečiasis principas taip pat labai svarbus. E, panaudoti arba prarasti tą principą Tas principas pradės taikyti Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tai yra projektas, pinigai turi panaudoti projektui, kuriam, buvo, kuriam jie buvo skirti ir projektas turi būti užbaigtas laiku, nes kitaip šalis pinigus praranda. Taip ir pinigus našiai sunaudotume ir e, būtų laikomasi visų terminų tam infrastruktūros projektui. Taigi laukiu galimybės toliau bendradarbiauti su pono Novakovu ir užtikrinti, kad būtų skirtas tikslinis finansavimas tokiems kelių infrastruktūros projektams ir kad jais pasieksime naudos. Ačiū, ponios Valynos nematau. Todėl žodis poniai Demato. Pone Ropė, ne? Pone Demato. Ačiū pirmininkė. Ar galiu kalbėti 20 minučių, jokauju? Questo, questo report... Šiame pranešime kalbama apie finansinius tikslus sanglaudos politikos rytyje nes tvaraus transporto raida yra būtina, kad atsikratytumėm transporto infrastruktūros spragų, kliūčių išliekančių. Nepamirškime, kad visos tos temos yra svarbios dėl daugelio tikslų, E, kalbame apie e, netaršę e, CO2 požiūrio ekonomiką, MVI konkurencingumo stiprinimą ir, aišku, miesto ir kaimo teritorijų ekonominio išsivystimo skirtumų mažinimą. Aš norėčiau pabrėžti, kaip yra svarbu išlaikyti sinergiją tarp e, sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų. E, Pagrindinės Europos, paskutinės Europos komisijos naujienos kelia nemažą nerimą, nes mes nebežinome, ar ta tema galės būti toliau e, sprendžiama ir mes nežinome, kokių išteklių iš tiesų beturėsime transporto politikoje. Aš žiūriu į savo valstybę, į Italijos pietus ir e, ten yra nemažai regionų, kurie struktūriniais fondais gali naudotis, turi teisę naudotis. Mūsų padėtis yra ypatinga. E, regionų e, plėtros programuose yra daug resursų tvariam transportui, tačiau vietos ir regionų administracija e, pastaruoju metu pateikė, pastaraisiais metais pateikė tik porą projektų ir jie nebuvo net priimti. Tai yra apgailėtina, nes 20 milijardų yra skirta e, tam projektui. Ir mes, manau, pagristai turime reikalauti, e, E, kad būtų užtikrinta sinergijas pagal skirtingas transporto rūšis. Turime investuoti į elektrinį transportą. Bet kaip mes galim skatinti elektrinių automobilių gamybą, jeigu mes vis dar e, turim 70-ųjų metų lygio elektrinių automobilių pakrovimo infrastruktūrą. Mes kalbam apie asmenų e, transportų ir e, prekių judėjimo sąlygų pagerinimą, transporto skirtingų rūšių plėtrą. Ar galime tai daryti kitų transporto rūšių sąskaitą? Ar nepadarysime žalos kitoms transporto rūšims? E, reikia galvoti apie specialius tikslus, pavyzdžiui, geležinkelius rytyje, teritorinių plėtrą, logistinių sistemų stiprinimą. Praktiškai galvojant, atskirose valstybėse narėse E, bandome tiesiog pabėgti nuo problemų. Aš galvoju apie Italiją ir Prancūziją. Investuojame bevertį infrastruktūrą. Lyonė, pavyzdžiui, e, buvo tiesiamas gelžinkelis iki Turino. E, tai buvo vienas tik tai toks pavyzdį, tokio pavyzdžio projektas, bet daug tokių rastumėm. Jeigu norim, kad būtų transportas perkeltas į geležinkelius, turim kalbėti apie greitojo uh, trau, greitųjų traukinių ryšių plėtrą, apie e, trumpalaikius ir ilgalaikius, tra, e, atsiprašau, trumpo atstumo ir ilgo atstumo traukinius. Inovacijos taip pat e, traukiniuose turi būti labiau įdėktos, bet reikia, kad e, visuomenė pereitų prie kitokio mąstymo apie transportą, kuris būtų pagrystas inovacijomis, kuris būtų pagrystas privačių ir valstybinių lėšų derinimu. Žmonės turi aiškiai suprasti, kokia yra ES e, mobilumo sistemos nešama nauda. E, lygybė yra labai svarbi tarp valstybių narių. Mes turim kalbėti apie ekonomikos stiprinimą, apie darbo vietų kūrimą. Kur Kaip regi komiteto nariai mes turim sutelkti daugiau dėmesio trečiam teminiam tikslui ir e, turėtumėm holistiškai suprojektuoti transporto sistemas. Aišku, reikia mažinti emisijas, mažinti taršą, bet taip pat turime stengtis uh, prisidėti prie miestų urbanistinių centrų makroekonomikos stiprinimo. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti nematau. Todėl suteiksiu žodį ponui Ziuk. Jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę, pirmininkė atsiprašo. Jis yra Europos komisijos regionų generalinio direktorato atstovas. Ačiū, laba diena visiems. Aš esu Robert Siuts iš Europos komisijos regionų politikos generalinio direktorato. Džiaugiamės e, Europos parlamento iškesta iniciatyva įgyvendinti sanglaudos politikos e, teminį tikslą skatinantį e, tvarę transporto raidą ir manome, kad jūs teisingai išskiriate galimus finansavimo šaltinius ir lygiai taip pat galvojame, kaip geriausiai panaudoti ir suderinti šiuos tikslus su, su finansavimo laikotarpiu po dabartinio etapo, po dabartinės programos pabaigos. Viskas e, buvo dabar jau pasakyta skirtingiams parlamentarams pasisakiusiems ir kai kalbam apie e, visos Europos transportą, švarų transportą, skirtingas transporto rūšis. Aš galiu pasakyti, kad e, iš esmės uh, visas gyvenimo sritis mes paliečiame ir mes negalim palikti visko savai, savam judėjimui. Negalim sakyti, kad technologijos, inovacijos viską išspręs. Mes turim koordinuoti šį sektorių, ieškoti geriausių veikimo būdų, optimaliausių ir žiūrėti, kaip įvairiausias problemas išspręsti, kad e, investicijos būtų e, su, e, panaudotos kuo objektyviau, kuo geriau. E, tas e, tarptautinė e, per sienas transportas yra labai svarbus. Taip mes galime užtikrinti Europos transporto sistemos saveikumą, nes e, visi suprantame, kad yra pagrindinis tikslas leidžiantis ir priemonė leidžianti užtikrinti bendrą rinką. Stengiamės viską taip ir padaryti, e, skatiname tokias investicijas tuo pat metu. Dar vienas svarbus momentas, kuris buvo paminėtas. Nauja, naujas pasiūlymas. Uh, sukurti naujas sąlygas transporto planams pagal septintąjį teminį tikslą. Pagal sanglaudos politiką taip pat. Ir valstybėms narėms, ir regionams, ir mums buvo labai sunku sukurti tos planus, bet dabar atrodo, kad visi jau e, išbandymą atlaikė ir mes jau turime strategijas reikalingas tokio gero transportų uh, investicijų pagrindo įgyvendinimu. Ir aš manau, kad būtent to mes galėjom išmokti pagal dabartinę finansų perspektyvą. Mes dabar galim tik tai pagalvoti, kaip dar geriau patobulinti sistemą kitai finansavimo programai. Tuo aš jau baigsiu savo pasisakymą ir galiu tik tai pasiūlyti mūsų paramą rengiant šį pranešimą. Labai ačiū už visą surinktą medžiagą. Much, Novakov. Oju, ponia Novakovai, gal galite apibendrinti diskusijas. Ačiū. Norėčiau padėkoti už pasirengimą ir išsakytą kolegų požiūrį, šešėlinių pranešėjų išsakytą požiūrį ir komisijos atstovą pasisakymą. Aš manau, kad pirminės diskusijos buvo gera pradžia, sukūrėme gerą aplinką ir gegužės mėnesį, na, bendrai paėmus pavasarį kitų metų, mes pasieksime gero rezultato, parengę gerą pranešimą. Tai tiek būtų. Ačiū. Dėkoju, norėčiau tik tai priminti, kad mes tikimės pranešimo projekto vasario mėnesį. Taigi, kad viskas spėtumėme padaryti laiku. Ačiū. Tai baigėsi mūsų regi komiteto darbo tvarkės klausimai. Kitas punktas yra tik tai koordinatorių sprendimų patvirtinimas, ar galime laikyti juos patvirtintais, pastabų nėra, tada laikome sprendimus patvirtintais. Kiti klausimai, ar būtų kiti klausimų, ne. Ir dar norėčiau tik tai priminti, kad kitas mūsų posėdis vyks, bus neįlinis posėdis ir jis vyks Strasbūrė. Antradienį, gruodžio 12 dieną nuo 4 valandos iki 4 penktos vyks posėdis, o kitas eilinis e, mūsų komiteto posėdis įvyks e, sausio 24 dieną, trečiadienį. Visą dieną posėdžiausime trečiadienį, o 25 dieną, ketvirtadienį tik pusė dienos. Taigi, tiek. Dar mano pranešimai kitam posėdžiui ir norėčiau padėkoti vertėjams, sako pirmininkė, už šiandienos darbą. Ir baigiame šiandienos regijų komiteto posėdį. Ačiū.